et l'organisation. Good afternoon, everybody. Thank you very much for coming to this high-level conference on migration management. Dėkuoju už tai, kad atvykote į šią aukšto lygio konferenciją migracijos klausimais, kurią surengė Europos parlamentas. Šis renginys vyksta likus vieną dieną iki Europos vadovų tarybos posėdžio. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams ir Europos komisijos pirmininkui. Šiuo klausimu Europos parlamentas ir Europos komisija puikiai bendradarbiauja. Šiandien jūs galite kalbėti visomis ES kalbomis. Ašgi kalbėsiu savo gimtają italų kalbą. Grazie per essere intervenuti così. Labai dėkojame už tai, kad susirinkote čia šią popietę. Mums labai malonu matyti, kad salėje susirinko tiek daug žmonių. Mes pasirinkome šio renginio vietą ir datą visiškai neatsitiktinai. Vakar minėjome Europos pabėgėlių dieną, o rytoj vyks Europos vadovų tarybos posėdis, kuris mes tikimės priimti svarbius sprendimus migracijos politikos klausimais. Pradėdamas eiti savo pareigas, aš pasakiau, kad, kad per man skirtus dviejus su pusę metus aš sieksiu, kad Europos parlamentas būtų kuo arčiau ES piliečių. Mes turime užtikrinti, kad Europos parlamentas aiškiai reikštų savo nuomonę. Europos parlamente dirba 751 parlamento narys ir visi jie atstovauja savo piliečiams. Šioje salėje šiandien susirinko įvairių Europos Sąjungos institucijų, agentūrų atstovai, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai. Be to pakvietėme ir kitus svečius, savivaldybių vadovus, pakrančių. Uh, kontrolės tarnybų atstovus. Ir aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusius Italijos finansų policijos atstovus. Taip pat prie mūsų prisijungia ir kitų tarnybų, kurios teikia sveikatos priežiūros paslaugas, padeda prižiūrėti vaikus migrantams. Šiandien mes turime aišku tikslą Mes norime išgirsti jūsų balsą. Jūsų visų balsą. Norime, kad mūsų visų balsą išgirstų rytoj visų valstybių ir vyriausybių vadovai. Mes nebeturime laiko, turime imtis veiksmų čia ir dabar. Turime imtis veiksmų ryštingai. Deja, situacija yra sudėtinga. Mūsų piliečiai nori, kad šios problemos būtų sprendžiamos. Ta aiškiai rodo Eurobarometro duomenys. Piliečiai nori, kad mes kovotume su, suvaldytume migracijos procesus, įveiktume terorizmą ir taip pat sumažintume jaunimo nedarbą. Štai kas rūpia Europos piliečiams. Ir mes negalime tų rūpešių ignoruoti. Sirijoje e, vyksta karas, e, padėtis artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje ir subsaharinėje Afrikoje tebe išlieka labai sudėtinga. Prie mūsų šiandien prisijungė e, ponas Al Sarai. Libijos ministras pirmininkas. Labai dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Mūsų svečias šiandien papasakos mums apie tai, kaip sunku yra spręsti įvairius, įvairias problemas Libijoje. Taip pat turime kovoti ir su neteisėtų žmonių, pirmiausia, moterų ir nepilnamečių vaikų gabenimu. Nusikalstamos grupuotės e, išnaudoja šių žmonių neviltį. Jie išnaudoja tuos, kurie yra praradę viltį, kurie nebegali gyventi savo gimtinėje dėl klimato atšilimo. Dėl to, pavyzdžiui, kad Boko Haramas e, e, kelia grėsmę e, jų gyvybei. Dėl to, kad jie badauja. Dėl įvairiausių kitų priežasčių. Žmonės praradę viltį iš pietų keliasi į šiaurę. Ir mes turime padaryti viską, kad pyktis ir neviltis nenugalėtų mūsų visų. Nuo šių tragedijų kenčia ir mūsų piliečiai. Kartais gali pasirodyti, kad Europa gal yra silpna. Ir jei mes nesimsime veiksmų, tuomet gali atsitikti taip, kad kas, kas nors norės pasinaudoti mūsų baime. Kai kas sako, kad mes galėsime apsisaugoti apsitvėrę aukštomis sienomis ir tvoromis. Bet taip iš tikrųjų nėra. Ne, mes, Europos piliečiai, turime surasti konkrečius sprendimus. Turime daugiau investuoti iš šių problemų sprendimą. Aš nenoriu kalbėti apie konkrečius ekonomikos sektorius, bet aš noriu aiškiai pasakyti, kad kitame ES biudžete turi būti skirtas pakankamas finansavimas svarbiausiams mūsų prioritetams. O migracijos procesų suvaldymas yra vienas iš mūsų prioritetų. Tai yra viena iš problemų, kurias turi spręsti ES institucijos nedelsdamos. Europos parlamentas kartu su Europos komisija stengiasi kiek veiksmingiau, kiek geriau spręsti migracijos keliamas problemas. Migracijos reiškinys yra sudėtingas. Be abejo, mes norime išgelbėti žmonių gyvybės, nes žmogaus gyvybė yra viena iš svarbiausių mūsų vertybių. Bet tai nereiškia, kad mes negalime kovoti su nelegalių žmonių gabenimu. Deja, dabar galiojanti sistema nepasiteikino. Per mes pastraisiais metais susilaukame 3,5 milijonų paraiškų suteikti prieglobstį. Vien 2015-2016 metais gavome uh, 2,5 milijonų paraiškų suteikti prieglopsti. Tai yra didžiuliai skaičiai ir negalime palikti atskirų šalių spręsti šių problemų vien savo jėgomis. Aš kalbu apie Italiją ir Graikiją. Šios šalės dažnai turi gelbėti žmonės jūroje. Solidarumas yra viena, viena iš pamatinių, pagrindinių ES vertybių, vienas iš pagrindinių mūsų principų. Ir todėl būtų visiškai neteisinga viską palikti tik kelioms šalims. Kai kalbame apie prieglopšio suteikimo politiką, ir čia žvelgiu į poną Junkerį, kuris e, iš tikrųjų šioje srityje gyvendino esminės reformas kartu su piliečių teisų komitetu, dirbančiu čia Europos parlamente. Ir parengta yra nemažai e, teisės aktų bendromis jėgomis, dėl kurių mes balsuosime dar iki vasaros atostogų. Turime padėti toms šalims, kurios susilaukia daugiausia migrantų. Turime sutelkti savo pastangas. Turime dirbti aktyviau, laikydamėsi galiojančių taisyklių. Praeitą savaitę Europos komisija pradėjo pažeidimo procedūras prieš tas šalis, kurios nesilaiko prisimtų įsipareigojimų. Aš už tai sudėkingas komisijai. Mes nenorime nieko bausti. Mes tiesiog norime visiems priminti, kad būtina laikytis prisimtų įsipareigojimų. Solidarumas ne, nereiškia, kad jūs galite tik tai gauti. Solidarumas reiškia, kad turite kartais ir duoti kažką kitiems. Mes ieškome sprendimų Man niekuomet neatrodo, kad reikia bet kokiamis aplinkybėmis, nepagalvojus, taikyti pažeidimo procedūras. Bet aš manau, kad tais atvejais, kai yra nesilaikoma prisimtų įsipareigojimų, yra pažeidžiam, pažeidžiami susitarimai. Tai gali būti reikalinga. Komisija tikrai viską gerai pasvarstė, viską pasvėrė ir parlamentas pritarė komisijos sprendimui. Mes turime užtikrinti, kad visi laikytųsi prisimtų susitarimų. Taigi komisija nėra, mes nepaliekame komisijos da, likimo valiai, mes ją remiame šiuo klausimu. Nes manom, kad yra neprimtina tai, kad kelios valstybės nenori laikytis prisimtų įsipareigojimų. Yra dar viena tema. Sienų kontrolė Akivaizdu, kad tos šalis, kurios turi ES išorės sieną, susiduria su didesnė našta. Tai yra Malta, Italija, Graikija, Bulgarija, Prancūzija, Rumunija ir kitos šalis. Be abejo, mes turime saugoti savo išorės sieną. Ir aš džiaugiuosi, kad uh, Svarosios komisijos pasiūlymų mes sukūrėme Europos pakrančių ir sienų apsaugos tarnybą, kuri jau pradėjo veikti Bulgarijoje. Aš manau, kad mes turime dirbti būtent taip. Turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, įskaitant ir e, palidovinės sistemas, tokias pavyzdžiui kaip Galilėjo, nes tokios sistemos gali tikrai būti labai naudingos. Turime taip pat stiprinti savo sienų apsaugą, nes taip mes kartu apsaugosime ir vidaus rinką. Taip mes geriau sugebėsime apsaugoti keturias laisvės Europos Sąjungoje. Jei mes pabandytume tiesiog užtrenkti duris ir pasakyti nieko nenorime, iš tikrųjų tik tai pablogintume situaciją. Aš tikrai manau, kad mes turime judėti į priekį. Ir negalime užtrenkti durų. Tai būtų tikrai didelė klaida. Gerbėjai ponai ir ponios, gerbiamasis Žanai Klodai, labai svarbu yra turėti ir aiškę Afrikai skirtą strategiją. Afrika turi būti vienas iš svarbiausių ES prioritetų ateinančiais metais. Aš visiškai pritariu Europos komisijos pasiūlymams padidinti investicijas Afrikoje. Komisijos narys ponas Mimise pateikė pasiūlymą, pagal kurį yra numatyta Afrikai skirti 40 milijardų. pirmiausia, Libijai. Ir aš manau, kad mes turėtume atsižvelgti investicijų poreikį Afrikoje, formuodami kitą daugiametį finansinį biudžetą. Mes turime daryti viską, kad skatintume ekonominį augimą Afrikoje ir kad įveiktume skurdą. Tam, kad būsimos Afrikos kartos, Afrikos jaunimas neprarastų vilties kad jie žinotų, kad jie galės ateityje oriai gyventi, gyventi geromis sąlygomis. Labai svarbu, kad jaunimas turėtų viltį. Neturime žiūrėti į Afriką iš Europos perspektyvos. Turime pabandyti viską pamatyti afrikiečių uh, akimis. Junktinių tautų generalinis sekretorius ponas Guterres, Dramblio kaulo prezidentas ir Afrikos sąjungos atstovai, visi kartu mes buvome susitikę ir aptarėme visus šios klausimus. Prie mūsų prisijungi taip pat ir ECOVAS atstovai. Mums taip pat labai svarbu yra plėtoti ir akademinę, ir mokslinę diplomatiją. Mes manome iš tikrųjų, kad e, būtent ši diplomatijos forma gali būti labai naudinga. Mes taip pat turime e, pasinaudodami Europos investicijų banko e, galimybėmis ir ištekliais padėti Europos įmonėms kurti bendras įmonės su Afrikos bendrovėmis. Ir aš dėkoju Europos investicinio banko vadovui už tai, kad jis prie mūsų prisijungė šiandien. Žanas Klodas Junkeris, pradėdamas eiti savo pareigas, pasakė labai teisingai, mums reikia politikos. Europos komisija ir kitos ES institucijos nėra vien biurokratinės įstaigos. Europos komisija ir ES institucijos turi formuoti politi politiką tokią politiką, kuri nubrėžtų kelią į ateitį. Mes turime aktyviau dirbti Afrikoje. Ir čia kalba neina apie naują Afrikos kolonizavimą. Ne, mes turime suprasti, kad ten gyvena mūsų broliai ir seserys. Turime pasistengti geriau vieni kitus suprasti, nes galime suprasti afrikiečius geriau, ne, gal nei kituose e, žemynuose gyvenančius žmonės. Abidžanė, Dramblio kaulo ta, a, e, valstybėje, krante, atsiprašau, e, lapkričio mėnesį vyks Afrikos sąjungos ir Europos sąjungos aukščiausio lygio susitikimas. Rytoj susitiks Europos valstybių ir vyriausybių vadovai, vyks Europos vadovų tarybos posėdis. Ir Europos vadovai yra aiškiai pareiškia, kad migracija yra vienas iš prioritetų. Savo įžanginėje kalboje, kurią sakysiu rytoj, aš atkreipsiu dėmesį į tai, kad labai svarbu yra imtis veiksmų dabar, pasiūlyti mūsų piliečiams konkrečius sprendimus, nes piliečiai nori tokios ES, kuri galėtų juos apsaugoti. Ir mes turime apginti savo vertybės. Negalime jų deklaruoti vien popieriuje. Turime jas aktyviai ginti. Mes žengsime kojo kojon su Europos komisija. Tai yra labai svarbu. Mes turime galvoti apie bendrą ateitį su Afrika. Ne vien dėl to, kad pas mus dabar atvyksta šimtai tūkstančiai migrantų, bet ir dėl to, kad potencialiai iš Afrikos gali plūstelti kur kas didesni milijoniniai žmonių srautai. Mes turime imtis veiksmų dabar. Turime parengti rimtą strategiją. Aš susitikinęs, kad Žanas Klodas, kuris kalbės po manęs, dirbs su mumis iš vien ir vaidins labai svarbų vaidmenį, formuojant šią labai svarbią ES politiką. Mes norime aktyvesnio ekonominio augimo Afrikoje, stabilumo artimuosiuose rytuose ir apskritai viduržymio jūro regione. Mes norime surasti sprendimus į tas problemas, kurios labiausiai rūpi ES piliečiams ir žmonėms gyvenantiems e, kitame viduržymio jūros krante. Mes norime pasakyti, kad esame jų patikimi partneriai partneriai, kurie gali padėti jiems sukurti ateitį ir suteikti viltį jų vaikams. Dėkoju. Dėkui. Presidente, carissimo Antonio, Presidente eh, Pitala, sehr verehrte. Gerbiamas Antonio, gerbiamas ponas ir ponai, dėja, pats negaliu kalbėti gimtąją kalbą, liuksemburgietiškai, kadangi tik keli jūsų jūs tą kalbą suprastumėte, taigi pamėginsiu pasinaudoti kitomis kalbomis. Pirmoji iš jų bus vokiečių. Gerbiamas ponios ir ponai, pirmą kartą per praėjusią savaitę buvo 20 absolventų iš 16 šalių išdalinti e, Europos e, pasienio apsaugos e, pareigūnų diplomai. Tai yra įrodymas to, kad migracijos politikos srityje buvo atvertas iš tiesų naujas skyrius. Kartu su Frontex agentūra pradėta įgyvendinti programa parodo, kad bendromis pastangomis sugebame dabar saugoti savo bendrasis sienas. Taigi per metus laiko mums pavyko pasiekti to, kas anksčiau buvo neįmanoma per 20 metų, turiu omenyje Europos pakrančio apsaugos tarnybos e, sukūrimą. Šiuo metu 1600 Europos Sąjungos saugumo pasienio pareigūnų jau dirba, 977 Graikijoje, 402 Italijoje, 168 Bulgarijoje, 50, 65 Ispanijoje. Taip pat e, dar papildomai galime pasitelkti 1500 pareigūnų, jeigu prireiktų, taigi turėtume nustoti skūstis, e, kad mes rimtai netraktuojame Europos sienų apsaugos problemas. Mes tą daroma, darome. Mes Europos politikai vadovaujamės dviem principais, tai yra solidarumas ir atsakomybė, todėl kartu su kitais rinkimų kampanijos metu aš pasakiau, kad nepaliksime žmonių nelaimėje vienų, negalime leisti, kad vien geografinė padėtis nulemtų, kokią atsakomybės dalį turi prisimti šalis, sprendžiant pabėgėlių problemas. Ir aš norėčiau pabrėžti ypatingas Italijos pastangas. Sprendžiu šią problemą taip pat ir Graikijos. Italija rodo patį tinkamiausią pavyzdį, kaip turėtų atrodyti Europinis solidarumas, Graikija taip pat ir kadangi negalime palikti Nelaimėje vienų Italijos ir Graikijos komisija teikia tiek šioms šalims, tiek kitoms visokiojo paramą. Graikijoje ir Italijoje mes e, įsteigėme centrinę pabėgėlių primimo tarnybą, kurioje dirba ekspertai, valstybių narių komisijos pareigūnai, agentūrų darbuotojai ir nors tų pastangų nepakanka, mes aprūpinome tas e, e, Institucijos, kurias įsteigėme modernę įrangą ir dabar jau sugebame 100 procentų registruoti atvyksta, atvykstančius asmenys, o ta 15 metais tik 8 procentų jų buvo registruojami. Taigi šioje srityje įvedame tvarką. Kartu mes nukreipėme savo pastangas ir į pabėgėlių atvykimo e, pavojingus maršrutus. 500 tūkstančių žmonių pastaruoju metu atvyko Europos Sąjungą ir mes tokiu būdu mm, veiksmingai kovojame su žmonių nelegaliu gabenimu, taip pat e, pasiekėme, kad pabėgėlių apimtis iš Turkijos į Graikiją sumažėtų 91 procentų, ponas ir ponai. Tai aiškus įrodymai, kiek daug mes pasiekėme per trumpą laikotarpį. Vien pastaraisiais metais 6 tūkstančiams sirų buvo leista iš Turkijos teisėtai ir saugiai atvykti į Europą. Ir iš Graikijos bei Italijos buvo perkelta 20 tūkstančių asmenų. Tai žinoma, nepakankami skaičiai, tačiau dėdami daugiau pastangų sugebėsime ir kitus perkelti iki 17 metų rugsėjo. Tačiau kiekviena šalis turi prisimti savo atsakomybės dalį ir nepaisant to, kad kai kurios tam priešinasi, komisija taip pat savo uh, pareigas atlieka. Pastarę savaitę mes pradėjome atitinkamus sutarties pažeidimo procedūras prieš kai kurias šalis ir parodėme, kad rimtai vertiname savo atsakomybę. Aš iš tiesų nesidžiaugiu tomis sutarčių pažeidimo procedūromis ir tikrai norėčiau kitomis priemonėmis susitarti, nes manau, kad solidarumas pirmiausia yra susijęs su širdimi, su e, atjauta, tačiau jeigu to nepakanka, turime priimti ir kitus sprendimus. Taigi turime pagalvoti ir kaip ta sistema veiks ateitie. Dabartinė sistema iš tiesų yra per daug sudėtinga, procedūros trunka per ilgai ir e, prieglaušių sutikimo prašymai nėra vienodai svarstami visose šalise. Kai kurių šalių prieglaušių sutikimo sistemos yra dosnesnės, todėl pabėgėliai yra atitinkamai skatinami labiau vykti į jas, todėl mums reikalinga sukurti tokią tvirtą atsparę sistemą, kuri leistų tiek padėti valstybėms šalims, valstybėms narėms kenčiančioms nuo savo geografinės paties, tiek ir suteikti prieglobstį grįžčiau tiems, kurio jiems, kur, kuriems jos labiausiai reikia. Todėl komisija patikė atitinkamus pasiūlymus, juose atsižvelgiama į nacionalinę teisę ir visus kitus mūsų prieglopšio suteikimo procedūrų ir teisės aspektų niuansus. taip pat į Dublino reglamento nuostatas. Mūsų pasiūlymais bus užkirtamas kelias siekiui pasirinkti paskirties šalį ieškant prieglopščio. Tas priemonės būtina gyveninti kuo greičiau, todėl džiaugiuosi, kad Europos parlamento pirmininkas skatina prasidėjusius procesus ir noriu padėkoti pirmininkaujančiai Maltai bei Anksčiau pirmininkausiai Slovakijai ir pirmininkavimą perimsinčiai Estijai siekiant eh, išjudinti šį procesą iš mm, mirties taško. Ponius ir ponai, kai kalbame apie migraciją, negalime pamiršti, kad uh, už tų skaičių uh, slepiasi kiekvieno asmenė tragedija vyrų, moterų, vaikų ir tie pabėgėliai iš tiesų būtų verčiau likę savo namuose, tačiau buvo priversti juos palikti dėl karo, dėl kitų nelaimių, todėl mes turime dėti visas pastangas, kad tie asmenys nesirinktų pavojingo kelio per viduržėmę jūrą, kad galėtų pas mus atvykti, o viršiau galėtų kurti ir stiprinti savo šalis, todėl mes sustiprinome bendradarbiavimą su tranzito ir kilmės šalimis, kaip ką tik pastebėjo parlamento pirmininkas, tai yra su mūsų pusbroliais iš Afrikos. Ir e, pradėjome naują partnerystės etapą su Afrika, sustiprinome kovą su nelegaliais žmonių gabentojais, pasitelkė Europolą, Sofiją misiją viduržėme jūroje. Noriu taip pat padėkoti visiems, kurie dalyvauja įgyvendinant šias skirtingas priemonės Europolų, tiems, kurie dalyvauja Sofijos misijoje ir tiems, kurie e, saugo ES išorės sienas. Visi jie atlieka puikų darbą, kuris nusipelno didelės pagarbos, be jų mes varšiausiai e, žlugtume. Taip pat kitas klausimas yra nelegalių migrantų gražinimas į kilmės šalis. Čia mums pat tarptautinė migracijos organizacija, gaudama atitinkamą komisijos finansinę paramą, jau 4000 migrantų įstrigę Libijoje galėjo grįžti į savo kilmės šalis. Taip pat deramės su Maroku, Nigerija, Tunisu ir Jordanija dėl redmisijos sutarčių. 200 milijonų eurų 2017 metais bus skirti Šiaurės Afrikos migracijos problemos spręsti, taip pat e, bus skiriama finansinė parama Libijai, Egiptui ir Tunisui, taip pat mūsų skubios paramos fondas Afrikai buvo e, skirtas 1,9 milijonai eurų ir jau buvo patvirtinti keli projektai, kuriuos bendrai gyvenysime su Nigeriu, Senegalu ir Pietų Sudanu. Taip pat aš pasiūliau parengti išorės investicijų planą skirtą Afrikai ir kaiminėms šalims, tam, kad e, iki rugsėjo mėnesio tas planas būtų galėtas pradėti gyveninti. Mes per daug poemų esame prirašę apie bendradarbiavimą tarp Afrikos ir Europos, dabar reikia pradėti investuoti tam, kad uh, Afrika pajustų mūsų įgyvendinamas ambicijas. Iš tiesų, per dviejus metus mes daug nuveikėme, kad galėtume išspręsti įvairias su migracija susijusias problemas, tačiau tikrai dabar nemetas užmygti ant laurų arba sėdėti. Sudėjus rankas ir džiaugti savo solidarumu, mes privalome e, konsoliduoti pastangas ir išteklius. Ar aš esu patenkintas tuo, ką pasiekime iki šiol? Taip ir ne. Kadangi iš tiesų dar labai daug ką reikia nuveikti ir bendromis pastangomis mes tą padarysime. Ačiū. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission. Chef. Labai dėkoju Europos komisijos pirmininkui Žanui Klaudui Junkeriui už e, jo pasisakymą. Taip, e, dėkoju už tai, kad mums priminėjai, tai kas yra svarbiausia. Ir pirmiausia, be abejo, dėkoju už tavo atsidavimą šiam darbui. Ir Europos parlamentas yra pasiruošęs jūs visuomet remti. Mm -hmm. Dabar suteiksime žodį vyriausiai įgaliotiniai ūsinio klausimais, poniai Mogerini. Ir taip pat aš norėčiau padėkoti jai už darbą, ypač Afrikoje, už tai, kad ji aktyviai ieško sprendimų, kuriant stovyklas tiems, kas išvyksta iš savo šalies dėl bado, dėl karo ar terorizmo. Taigi tai labai rimtas darbas. Ir Europos Sąjunga, visa Europos Sąjunga, tai yra visos valstybės narės, e, ne tik Europos Sąjungos institucijos, turi dirbti sutelkusi savo pastangas. Prašau, ponė Mogherini. Uh, visto che C'è la traduzione. C'è la traduzione, eh, l'italiano è leggermente più compreso. Ačiū, kalbėsiu italų kalba, nes yra užtikrintas vertimas iš italų kalbos ir man atrodo, kad italų kalba galbūt čia supras daugiau žmonių negu liuksemburgiečių. Norėčiau padėkoti Antonijo už suorganizuotą susitikimą. Ir tikrai sudėtingus klausimus aptarinėjame Šioje srityje dirbame jau ne vienerius metus ir reikia suprasti, kad ne vien tik kažkokius skubius atvejus reikia spręsti skubės problemas, netidėliotinas reikia užtikrinti, kad viskas būtų tinkamai valdoma, kad e, būtų įtraukiami tarptautiniai partneriai. Na ir kalbant apie tai, ką nuveikėme per pastarosius dviejus su pusę metų, man atrodo, buvo pasiekta dėka e, ir tų mūsų tarptautinių partnerių. Na ir pamenu, kad prieš klausimą AFET e, užsienio reikalų komitete 13 e, metais e, spalio 3 Lampedūzoje buvo mm, mm, įvykusi dar viena žmogiškoji tragedija susijusi su persikeliančiais migrantais. Ir iš ties keliaudama į Bruselį mm, buvau tiesiog Įtin mm, e, susijaudinusi, mano galvoje sukosi įvairiausios mintis susijusios su tomis mirtimis, su tai žmonėmis, kurie žuva bandydami patekti į Europos Sąjungą per viduržėmę jūrą. Ir turiu pasakyti, kad e, Kai kurie žmonės tarsi gėdijasi tų žuvusiųjų skaičių, e, tai kad yra tiek daug aukų, tačiau man gėda todėl, kad iš pradžių tarsi mes to nematėme ir dabar džiaugiuosi, kad gelbėjame tas gyvybės, gelbėjame tos žmonės, kurie pakliūva į bėdą. Ir man atrodo, kad kiekviena gyvybė, kuri prarandama, yra iššūkis mums visiems. Per pastarosius dviejus su pusę metų E, pavyko atverti naują skyrių ir taip pat pripažinti, kad migracijos politika, tai kaip mes bandome suvaldyti šį reiškinį, yra visos sąjungos atsakomybė. Pamenu, kad seniau tai buvo išimtinai nacionalinės kompetencijos klausimas. Ir dabar yra pripažįstama, kad tie pabėgėliai E, tie žmonės atvyksta į ES, į Europą, o ne į konkrečią valstybę narę. Ir tai yra bendros atsakomybės rytis. Labai svarbu, kad visos valstybės narės, visi mūsų piliečiai prisimtų tą atsakomybę. Be abejo, dar itin daug reikia nuveikti, ypač kalbant apie e, tą e, europinį solidarumą, kaip kad minėjo Žanas Klaudas Junkeris ir panas Tajanis. Tai yra besitėsianti kova, besitėsianti siekis, tačiau reikia nepamiršti prisimti tos atsakomybės Ir man atrodo, kad pagaliau ES tą atsakomybę prisijima. Pamenu, e, kaip mane nustebino tai, kad e, dar prieš porą metų migracijos klausimai net nebuvo įtraukti užsienio reikalų ministrų susitikimų darbo atvarkės. Tai yra tarptautinis reiškinys, globalus reiškinys ir čia reikia koordinuotų bendrų veiksmų. Be abejo, reikia ir ES finansavimo. Ir penki tokie esminiai veiksmai yra numatyti Europos išorės veiksmų tarnyboje. Valstybės narės taip pat dirba iš vien. Tačiau be abejo dar trūksta to bendrumo, trūksta sutarimo kai kuriuose srityse. Reikia nepamiršti, kad gyve, gyvybės yra prarandamos ne tik jūroje, tačiau pamirštame, kad ir sausumoje daug žmonių žuvo, jie žuvo dykumose. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę e, Nigerio pareigūnų o, e, pagalba, taip pat e, tarptautinių e, organizacijų pagalba pavyko išgelbėti daugiau nei šimtą moterų ir vaikų, kurie tiesiog buvo palikti prekeivių žmonėmis dikumoje, jie neturėjo nei vandens, nei maisto ir buvo pasmerkti mirčiai. Ir kartu su Nigerio pareigūnais ir mm, tarptautinėmis organizacijomis su, sugebėjome išgelbėti tos žmonės. Taip pat e, manau, kad e, pavyks jiems sukurti tinkamas gyvenimo sąlygas, jiems bus padėta grįžti namo. Per pastaruosius e, kelis mėnesius tūkstančiai žmonių buvo išgelbėta prie Libijos pakrančių. Ir džiugu, kad su mūsų pagalba Libijos pareigūnai dabar e, dažniau vykdo um, tas pakrančių kontrolės, taip pat padeda gelbėti tuos tūkstančių žmonių viduržėme jūroje. Nors yra sakančių, kad galbūt nereikėtų to daryti. Tačiau Na ir įsivaizduokime moterį, kuris su savo vaikais leidžiasi į tokią pavojingą kelionę. Puikiai e, suprantame, kad e, ją iš jos šalies vejantys faktoriai yra daug svarbesni negu tie atgrasantis faktoriai. Ir mums reikia ne vien tik gelbėti žmonės, mums reikia to žmonės saugoti. Labai džiaugiuosi to darbu, bendru darbu su NHCR ir taip pat Tarptautinė migracijos organizacija. Ir e, mums e, pavyko gauti prieigą prie pabėgėlių stovyklų Libijoje. Turiu pasakyti, kad ten gyvenimo sąlygos dėja nėra itin geros. Ir turiu pasakyti, vien galimybė patekti į tas stovyklas m, jau tampa galimybė gelbėti tuos žmonės, suteikti jiems geresnės gyvenimo sąlygas. Ir man atrodo, kad dirbdami kartu galime visi e, kartu gauti didžiulę naudą iš tų procesų. Na, o kalbant apie savanoriškus grįžimus, per pastaruosius keletą mėnesių daugiau nei 400 e, tūkstančių žmonių savanoriškai grįžo iš Libijos į savo gimtasią šalis. Todėl yra teikiamos finansavimo priemonės, Libijoje, tačiau Libijos institucijų pagalba, nepaisant visų sunkumų, pavyksta e, pasiekti gerų rezultatų. Pavyzdžiui, Nigerija 240 tūkstančių žmonių savanoriškai grįžo į gimtasią šalis dėka tų projektų, kuriuos finansuoja ES kartu su Junktinių tautų pagalba. Be abejo, norint gelbėti žmonės, reikia nepamiršti ir tų nusikaltelių tinklų, e, kurie organizuoja e, tuos neteisėtus gabenimus. Šimtai e, nusikaltelių buvo suimta, buvo sulaikyta nemažai laivų, tačiau svarbu kovoti su tais nusikalteliais ir sausumoje. Antonijo kalbėjo taip pat apie mūsų darbą Afrikoje. Aš jau 11 kartų ten lankiausi, prieš keletą savaičių vyko paskutinis mano vizitas. Ir kalbant apie tarptautinius partnerius, e, turiu pasakyti, kad 15 milijonų eurų siekia mūsų indėlis, kalbant apie e, kovą su e, prekyba narkotikais, ginklai, žmonėmis. Tad yra mesgamos įvairios partnerystės. Stengiamės dirbti kartu, kovoti su nusikaltėlių organizacijomis, terorizmu. E, Dar vienas dalykas. Reikia pirmiausia pašalinti priežastis, kurios verčia žmonės e, bėgti iš savo gimtųjų kraštų. Ir Antonijo e, tikrai yra teisus, sakydamas, kad tai pareikalaus itin didžiulių investicijų, kalbant apie ekonominę, socialinę plėtrą, saugumo, e, pokyčių saugumo srityje, žmonių teisų srityje ir taip toliau. Visa tai yra svarbus faktoriai, kurie yra įtin aktualūs Afrikos žemynė ir ta žemynas yra įtin Europos, tad tikrai viskas glaudžiai susiję. Pavyzdžiui, dabar ES tarybai pirmininkauja Malta, kuri taip pat yra viduržėmio jūros regione. Man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti ilgalaikės rimtas investicijas Afrikoje. Buvo netgi kalbama apie mm, vadinamąjį maršalo planą skirtą Afrikai. Tačiau galbūt čia galima kalbėti tiesiog apie europinį planą mm, ir užtikrinti, kad tos išorinės investicijos būtų vykdomos. Taip pat būtų e, itin naudinga, e, jeigu ir privačiosios investicijos būtų pritrauktos, svarbu, svarbi yra ir socialinė plėtra, demokratiniai pokyčiai, pokyčiai aplinkosaugos rytyje, taip pat skaitmeninėje srityje. Tai yra bendra mūsų visų atsakomybė. Na ir per pastaruosius pusantrų metų mes mesgėme partnerystę su kilmės šalimis, iš kurių atkeliauja pagrindiniai migrantų srautai. Na ir šiandieną e, yra formuojamos įvairios partnerystės su tomis šalimis. Tai yra tikrai sudėtinga problema, būtina su ją kovoti kartu, kalbant apie ES, mūsų vidinį solidarumą. Na, viduržėmio jūros regione būtina bendradarbiauti su mūsų kaimynais e, į pietinėje pakrantėje, su Afrikos šalimis. Ir kalbant apie tą pasaulinį kontekstą, be abejo, reikia nepamiršti jungtinių tautų organizacijos. Manau, kad tai suteiktų naują postumį šiems procesams. Na ir reikia kalbėti ne vien tik apie saugumą, pasienio kontrolę, tačiau apie tvarumą, tvarę plėtrą. Ir man atrodo, kad ES čia turi įnešti savo indėlį. Jau matome pirmosiu, pirmosius ženklus šiaurinėje Nigerio dalyje, iš ten dažniausiai atvykstama į Libiją. Šiemet e, atvykstančių skaičius įtin sumažėjo ir Be abejo, vyksta rimtas darbas, tačiau džiugu, kad jis duoda vaisių. Be abejo, dar daug reikės nuveikti, tačiau pagaliau po keliarių metų galime pasakyti, kad judame tinkamą linkmę. Ačiū. Grazie, Federica. La... Dėlėjau, dėkoju Frederikai. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Libijos nacionalinio sutarimo vyriausybės vadovui, ponui Alsarai. Labai dėkoju Jums už tai, kad Jūs uh, sutikote pas mus atvykti ir su mumis aptarti Jūsų poreikius situaciją jūsų šalyje, šalyje, kurie yra labai svarbi, ypač kai kalbame apie migraciją. Ir šalyje, kuri tikrai pastaruoju metu nukentėjo nuo įvairių nelaimių. Ir jūsų šalis šiandien viena pirmųjų stengiasi nutiesti tiltus per viduržymę jūrą. we gaan het السيد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني معالي السيدات والسادة Gerbiamasis Europos parlamento pirmininkė, ponas Tajanė, gerbiamasis komisijos pirmininkė, gerbimi Europos parlamento atstovai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Europos parlamento pirmininkui ponui Tajanė už tai, kad jis pakvietė mus dalyvauti šiame renginyje. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir visai Europos Sąjungai už tai, kad e, jūs pasisakote už teisėtumo atkūrimą Libijoje ir remiate mūsų pastangas atkurti stabilumą. Aš norėčiau padėkoti visoms ES valstybėms narėms, kurios deda nemažai pastangų plėtodamos bendradarbiavimą tarp ES ir Libijos. Aš e, norėčiau ypatingai padėkoti Italijos atstovams e, už tai, kad jie teikia mums tiesioginę pagalbą ir e, taip teikia taip pat ir finansinę pagalbą, kuri labai yra reikalinga mums kovoje su neteisėtais žmonių gabentojais. Libijoje mes skiriame ypatingą dėmesį neteisėtam neteisės migracijos reiškiniui, nes jis kelia ir saugumo, ir ekonominių problemų. Ir pas mus atvykę užsieniečiai taip, taip pat turi teisę gyventi kiek, bent jau kažkiek padariomis sąlygomis. Ir mes turime suprasti, kad nelegali migracija nėra susijusi vien su saugumu. Reikia suprasti, kad tai yra platesnis reiškinys ir todėl ir kilmi, migrantų kilmės šalis, tranzito šalis turi turėti galimybę vystytis. Taip pat tom šalims reikia e, turėti deramus, e, deramas priemonės tam, kad jos galėtų uh, E, susitvarkyti su neteisėtos migracijos reiškiniais. Ir aš norėčiau padėkoti Italijos ir Vokietijos vyriausybėms, kurios e, e, šiuo metu tai gyvendina kelis svarbius projektus migrantų kilmės šalise. Mes suprantame, kad tose šalise reikia gerinti ekonominę padėtį. Ir taip pat reikia daryti viską, kad žmonės nebandytų keltis per viduržėmio jūrą pavojingomis sąlygomis. Europos Sąjunga susilaukia migrantų, kurie, kurie keliasi iš Afrikos šalių. Ir Afrikos šalės dažnai neturi pakankamai išteklių tam, kad galėtų tinkamai susitvarkyti su migrantų srautais. Neturi, tose šalyse ekonominė, socialinė padėtis taip jau yra labai sudėtinga. Ir kartu nepamirškime ir prekybos narkotikų, narkotikais problemos. Nusikaltėliai yra išplėtoję didžiulius tinklus e, Afrikos šalyse ir mano šalyje ir mes turime kovoti su, šia, su šiais reiškiniais. Situacija mano šalyje išlieka labai trapi. Ir be abejo, didėjantis migrantų skaičius daro žalą ta, mūsų šalies ta, visuomenė, ypač šalies pietuose mes tam matome. Mes turime da, sieną, da, sausumos sieną, kuri da, sudaro 4000 km, o mūsų siena jūroje yra da, dar didesnė. Ir su, su, mes su, susidurime su didžiuliais finansiniais e, iššūkiais, bandydami prižiūrėti šias sienas. Mums trūksta ir finansinių, ir žmogiškųjų išteklių. Susitarimas, kuris buvo pasirašytas tarp Libijos ir Italijos, yra nepaprastai svarbus ir jis padeda mums e, padėjo mums sukurti elektroninę platformą, kurią, kuri padeda mums geriau valdyti migrantų srautus. Mes turime pirmiausia imtis veiksmų Libijos pietuose Ten daug ką reikia padaryti ir mums reikia papildomų finansinių išteklių tam, kad mes galėtume kuo geriau apsaugoti pietinę savo šalies sieną. Mes oficialiai kreipėmės į jungtinės tautas, prašydami panaikinti mūsų šalį taikomą embargą tam, kad mes galėtume turėti geresnių išteklių uh, kovoti su neteisinė migracija. Ir mes prašome Europos parlamento paramos šiuo klausimu, gerbėjai ponai ir ponios. Mes tikrai labai džiaugiamės visą ES teikiamą pagalbą ir Mes stengiamės, kiek galime užtikrinti kuo geresnės gyvenimo sąlygas pabėgėliams ir uh, migrantams. Bet akivaizdu, kad pirmiausia reikia spręsti pirminės migracijos priežastis migrantų kilmės šalise. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad mes esame pasiruošę pasirašinėti dvi šalius susitarimus su visomis ES šalimis, tam, kad bendromis jėgomis galėtume kovoti su neteisėta migracija. Nors neteisėtos migracijos kontrolė turi būti tarptautinė prievalė, tai yra turi būti bendras darbas, jungtinės tautos, Europos Sąjunga ir, me, ir mes visi turime sutelkti savo pastangas, e, ieškodami kuo geresnių sprendimų. Gerbėjai ponai ir ponios, mes esame įsitikinę, kad mes esame e, įsitikinę, kad mes galime suvaidinti svarbų vaidmenį, išardydami tuos nusikaltelių uh, tinklus. Ir tai būtų naudinga, užtikrinant geresnį saugumą ir mano šalyje, ir kitose tranzito šalise. Visos iniciatyvos skirtos e, šiam tikslui bus naudingos. Be to, mums reikėtų taip pat e, pasirūpinti ir tų, kad būtų mūsų šalyje, e, mūsų šalyje kūriamas naujos darbo vietos, tam, kad migrantai galėtų dirbti. Ta pat reikia daryti ir kilmės šalise. Mūsų prioritetai yra aiškus. Mes tikrai norėtume, kad tarptautinė bendruomenė padėtų mums mūsų darbe ir mes Norėtume, kad jūs ir toliau remtumėt mūsų pastangas. Mes visi suprantame, kad dabartinė situacija yra sudėtinga ir mes visi turime sutelkti savo pastangas. Labai Jums dėkoju. Grazie, signor primo ministro, per questo. Ačiū ponui premjerui už jo mintis. Taip pat dėkojame už jūsų žodžius ES ir parlamento atžvilgių. Libija visuomet gali pasikliauti Europą, bandysime bendromis pastangomis spręsti bendras problemas. Prieš pradedant mūsų diskusiją dar noriu suteikti žodį keliems kitų institucijų atstovams. Prašau nekalbėti per ilgai. Taigi, e, kadangi turime labai daug svečių, tai labai dosniai dalinti kalbėjimo laiko negalime. Dabar kalbės jungtinių tautų, tarptautinės migracijos organizacijos atstovė Luiza Haltin. Prašau. Ačiū, pana pirmininkė ekscelencijos, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Noriu padėkoti Europos parlamentui už šią surinktą konferenciją tokiu svarbiu tarptautiniai bendruomeniai momentu, kadangi pradėjome pasaulinio susitarimo, siekiant užtikrinti saugę, tvarkingą ir teisėtą migraciją procesą. Šis procesas 2018 e, metais e, pasieks savo kulminaciją jungtinėse tautose. Dabar norėčiau pasinaudoti keliomis minutėmis man skirto laiko ir paminėti kelis kritinės svarbos klausimus, kuriuos apsvarstysite šios konferencijos metu ir kurie nusipelno svarbesnio dėmesio. Tai yra migracijos priežastis, nelegalios migracijos e, problemos sprendimas, e, nelegalių migrantų gražinimas ir jų integracija nacionaliniu, regionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygiu. Migracijos problemos ir toliau neslopsta. 2017 metais 2800 vyrų, moterų ir vaikų prarado savo gyvybės, daugiausiai viduržėme jūroje migruodami. Šiandien beveik kiekvieną dieną tūkstančiai žmonių saugiai ir teisėtai vyksta į kitas šalis, kad galėtų dirbti, ten įsikūrė nuolat, moka mokesčius arba savanoriškai grįžta namo, tačiau kita vertus nemažai e, asmenų moka didžiulius pinigus e, tam, kad ieškotų užsienyje e, saugumo ir orumo. Jiems reikia priimti labai svarbius klausimus, e, e, sprendimus apie tai, ar keltis kitur, ar išlikti gyventi skurde, kai kurie bėga nuo persiekimų ir konfliktų, kiti tuo tarpu bėga nuo bado, skurdo, klimato kaitos ar visų šių aspektų bendro poveikio Manau, kad visiems reikėtų pasiskaityti pirmąjį e, visuotinės žmogaus teisų deklaracijos straipsnį, kuriame parašyta, kad visi žmonės yra gimę laisvi ir lygus e, bei e, vienodai orus. Taigi, manau, kad reikėtų stengtis suprasti priežasčių paskatinančių migruoti visumą, siekiant tinkamiau valdyti migrantų srautus ir pamėginti jų apimtį sumažinti. Niujorke vienbalsiai patvirtinta praėjusiu metu rugsėjo mėnesį Jungtinėse tautose deklaracija dėl migrantų teisų yra parašyta, kad migracija turėtų būti vertinama kaip pasirinkimas, o ne kaip būtinybė. Taigi galime pasielgti kelias priemonės siekdami kovoti arba spręsti migrantų problemas, pirmiausiai įgyvendindami tvarumo tikslus, žmogaus teisės užtikrindami ir tokiu būdu pašaltume priežastis verčiančias daugelį žmonių išvykti iš savo gimtųjų kraštų. Tačiau vien tik tai visamoji pagalba neišnaikins migracijos ir toks mūsų tikslas neturėtų būti. Šis pasaulinis susitarimas yra skirtas tam, kad būtų uh, palengvinamos sąlygos saugiai ir legaliai migracijai. Jeigu jau bandome spręsti migracijos uh, priežasčių aspektus turime aiškiai suvokti, kad e, taip pat ir šešėlinė ekonomika yra e, pakankamai rimta paskata atvykti migrantams. Todėl mūsų bendras tikslas turėtų būti sudaryti tinkamas teisėtas sąlygas migrantams atvykti ir valstybės privalo būti pajėgios organizuoti ir tvarkytis tinkamai savo darbo rinkoje, e, įskaitant ir migrantus. 2020 metais pritrūks milijonų darbuotojų sveikatos apsaugos srityje. Aš pripažįstu tą galimybę ir aukštai įvertinu Melnosios kortelės sistemą pagal kurią leidžiama atvykti aukštos kvalifikacijos migrantams, tačiau taip pat reikėtų nesižvelgti ir kitus aspektus, tokius kaip šeimų suvienimas, kiti aspektai. Visomis šiomis priemonėmis mes sumažintume nelegalius migrantų srautus ir patenkintume darbo jėgos poveikį, poreikį daugelį visuomenė, visuomenės sričių ir sumažintume nelegalaus darbo apimtis. Taip pat e, migracijos problemas galima tinkamiau spręsti sustiprinus sienų kontrolę ir bendradarbiaujant, tačiau visą tai reikia daryti nepažeidžiant žmogaus teisų. Nelegalių migrantų gražinimas turi būti uh, vykdomas nepažeidžiant e, principo, pagal kurį migrantai negali būti gražinami į tas šalis, kuriuose joms grėsia pavojus. Ir tik tokiu būdu mes užtikrinsime Europinio projekto sėkmę. Ir privalome vadovautis europinėmis vertybėmis, kurios, taip ir, kurios yra ironiškai vertina taip pat ir viena iš uh, pagrindinių priežasčių traukiančių migrantus į Europą. Pabaigai norėčiau paminėti e, antimigrantinės nuotaikas Europoje ir su integracija susijusios problemas. Aš suprantu, kad e, migrantai yra vertinami kaip grėsmė arba kaip našta jas priimančioms visuomenėms. Jeigu mes nekovosime su tokiu požiūriu, tai tiek kilmės, tiek ir paskaities šalise gali kilti rimtos įtampos. Ragino Europos Sąjungą suaktyvinti prieš ksenofobiją nukreiptus veiksmus, paskatinti migrantų integravimą, pasinaudojant savanoriško darbo galimybę bei dirbant su jas priimančiomis bendruomenėmis. Vienas iš e, labiausiai klestinčių valstybių pasaulyje buvo sukurtas pasinaudojus ir pasinaudojant e, iš užsienio atvykusių darbuotojų pastangomis. Nemanau, kad e, šiuo metu negalėtume elgtis panašiai. ES valstybės narės turi pasitelkti vienodą požiūrį, kolektyvinės pastangas ir solidarumą integruojant migrantus, apriepiant visas šalis tiek kilmės, tiek tranzito, tiek paskirties tam, kad būtų užtikrintas migrantų mobilumas ir skirtai e, legalios galimybės jiems atvykti ir įsikurti. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponė Harbor už kalbą. Privalome neviršyti skirto kalbėjimo laiko, nes ketvirtą valandą pirmininkas Junkeris turės išvykti iš Europos parlamento ir e, dar prieš tai 10 minučių turės dalyvauti spaudos konferencijoje, taigi liko 10 minučių visiems likusiems kalbėtojams, dabar e, regionų komiteto pirmininkas Paus Markula. Um, Gerbiamas pirmininkė, vyriausiai galiotinė, kiti gerbiami svečiai. Aš esu įgaliotas mūsų piliečių pasitikėjimo ir lūkesčių. Ir šiandieną manau, kad labai svarbu dar kartą, e, dalyvaujant mums visiems, pabrėžti, kokį svarbų poveikį daro e, migracijos rautų e, valdymas, tai daro įtaką ir pasienio regionams, ir savivaldybėms. Norėčiau padėkoti pirmininkui Tajaniui už tai, kad pakvietė keletą merų, e, taip pat regionų komiteto atstovus. E, kad galėtų išgirsti apie jų patirtį, susiduriant su tokia krize, e, taip pat bandant integruoti migrantus, kovojant su radikalizavimo rizika e, savo bendruomenėse. Aš pats šiandieną grįžau iš Salonikų miesto e, atėnų, ir Atenų ir ten susitikau su darbuotojais, kurie dirba pasienio regionuose. Turiu pasakyti, kad nemažai mūsų komiteto narių, tiesą pasakius, tiesiogiai mm, susiję su tais klausimais, e, pavyzdžiui, Italijos miestų merai, Graikijos miestų merai ir taip toliau. Ir turiu pasakyti, kokia yra dabartinė padėtis. Apie 90 procentų mm, migrantų, kurie vyksta per centrinį viduržėmio jūros regioną, e, kenčia nuo mm, prekeivių žmonėmis, nuo jų nusikalstamos veiklos. Taip pat reikia nepamiršti ir kitų aspektų, to, kad pavyzdžiui Libija susiduria su didžiuliu spaudimu ir jai yra reikalinga finansinė parama iš ES. Kalbant apie teisėkuros perspektyvą, aš manau, kad sustarimas dėl Dublino reglamento taisyklių pakeitimo yra būtinas, nes labai svarbu, kad taisyklės būtų um, veiksmingos, stabilios, kad turėtume e, bendrą prieglopšio sistemą pagrįstą solidarumu. Daug miestų ir regionų kenčia nuo migrantų srautų, tačiau taip pat ten slypi ir potencialas e, sėkmiai. Būtent todėl reikia e, solidarumo, reikia tarp institucinio bendradarbiavimo, apie kurį kalbėjo ir Europos parlamento atstovai. Mes tikrai pasirengę to siekti. Na ir norėčiau trumpai pristatyti mūsų darbo su Libija pavyzdį. E, mūsų komitetas pradėjo partnerystės projektą su Libijos e, miestų merais ir taip siekiama sustiprinti pajėgumų kūrimą ir taip pat padėti jiems rasti partnerių Europoje. Mūsų partneriai yra merai iš e, Flandrijos, Mursijos regionų, Nikosijos miestų ir taip toliau. Nemažai kitų kolegų padeda E, Libijos atstovams organizuoja praktinius mokymus, taip siekdami sukurti e, tvirtą pamatą ateities pokyčiams e, Libijoje. Na ir gerbiami kolegos, kai kalbame apie migracijos rautų valdymą, privalome kartu kalbėti ir apie migrantų integraciją. Tokia veikla vietos lygių yra būtina ES. Svarbi yra ir humanitarinė veikla, E, taip pat savanorių indėlis, jų bendradarbiavimas. Visi suprantame, kad kažkoks generalizuotas bendras požiūris čia yra netinkamas. Reikia prie kiekvieno regiono, prie kiekvienos vietos pritaikytų konkrečių sprendimų. Ir labai džiaugiuosi, kad daug piliečių e, savanoriškų pagrindų dirba su išrinktais e, atstovai savo regionuose. Tad norėčiau padėkoti e, pirmininkui Tajaniui už jo iniciatyvą. Mes esame pasirengę dirbti kartu ir tęsti jų pradėtus darbus. Ačiū. Ačiū labai. Dėkoju Markui Markolę už tai, kad jis pristatė tą darbą, e, kurį atlieka vietos regionų valdžios institucijos. Taip siekime pagerinti integracijos procesus, taip pat prieimimo sąlygas. Dabar Europos ekonomikos socialinių reikalų komiteto pirmininkas Džordžas Dasis. Prašau, nes e, šiandien svarbu pristatyti ir socialinius bei su e, darbus rytimis susijusius aspektus, apie tai kalbėjo ir ponia Mogerinė, tad Europos ekonomikos socialinių reikalų komiteto pirmininkas Džordžas Dasis, prašau. Dėkoju Jums, e, ponė Tajanė. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Jūs ėmėtės iniciatyvos ir surengėte šią konferenciją, kurioje kalbama apie migraciją. Šis klausimas yra nepaprastai aktualus mūsų žmonėms. Ir taip pat dėkoju Jums už tai, kad Jūs pakvietėte į šį renginį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius. Šioje salėje yra nemažai mūsų komiteto narių. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitete da, nuolat aptariamos yra migracijos problemos, nes tai yra klausimas, kuris paliečia visas mūsų šalis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas jau ilgą laiką pasisako už geresnę teisėtos migracijos politiką ir pasisako už veiksmingas ir tvarias prieglapšio suteikimo politikos reformą. Reikia atskirti pabėgėlių E, klausimą nuo ekonominių migrantų. Pabėgėliai, pirmiausia, mes, europiečiai, privalome, privalome pirmiausia dėl moralinių priežasčių e, e, kurti laisvės erdvę ir gerbti žmogaus teisės. Ir todėl mes privalome suteikti prieglausi tiems, kas bėga nuo karo ir kitų nelaimių. Bet to turime veikti ir dėl to, kad mes visi pasirašėme 1951 e, m. Ženevos konvenciją. Pagal e, tuomet tas dokumentas buvo skirtas tam, kad mes priimtume migrantus, pabėgėlius iš rytų Europos. O šiandien kai kurios rytų Europos šalės nenori savo teritorijoje e, priimti kitus, atvykstančius iš kitų šalių. Mūsų Europos Sąjunga gyvena 450 milijonų žmonių. Ir dar 2015 metais buvo susitarta perkelti ES viduje 160 tūkstančių žmonių, kuriems buvo sutiktas tarptautinės apsaugos statusas. Ir tas skaičius da, a, sudarė 0,03 procento visų ES gyventojų. Aš norėčiau čia a, pasveikinti Europos komisijos pirmininką ir visą komisiją su tuo, kad jie ėmėsi iniciatyvos ir teisinių priemonių prieš tas valstybės narės, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas mano, kad yra reikalinga įgyvendinti veiksmingą ir sąžiningą uh, reformą ir sukurti bendrą prieklopščio suteikimo e, režimą. Mes turi, jis turi būti tikrai bendras ir bendros turi būti visos procedūros. E, ir tos procedūros turi būti lankščios ir veiksmingos. Ir turėtų suteikti galimybę teisėtai patekti į ES tiems, kas yra persikėjamas. Kita tema yra ekonominiai migrantai. Jie yra kitokie tokių migrantų, ko gero dešimtis milijonų žmonių norėtų gyventi ES. Pasakykime tą tiesiai, mes negalime visų jų priimti. Atsižvelgdami į mūsų demografinę situaciją, turime pripažinti, kad mums reikia migrantų, bet e, turime jų e, pirmiausia e, ieškoti per teisėtais kanalais tam, kad mūsų darbas būtų veiksmingas, mes turime bendradarbiauti su trečiomis šalimis. Ir Europos komisijos pirmininkas ir vyriausiai galiotinė jau kalbėjo apie tai, kad labai svarbu investuoti yra imigrantų kilmės šalyse. Bet be šių investicijų, kurios be abejo yra labai reikalingos, negalima pamiršti ir politinio institucinio ir administracinio matmenų, kurie taip pat vadina svarbu vaidmenį užtikrinti saugumą tose šalise. Mums reikia turėti aiškę strategiją, pagal kurią mes galėtume teikti aiškę paramą trijose sritise. Pirmiausia, turime pradėti spręsti konfliktus. Turime skatinti demokratijos įsitvirtinimą ir pagarbą žmogaus teisėms ir turime taip pat remti pilietinę visuomenę. Toliau, ES sienų apsauga nėra normalu. Kad apie kokias šalis ir kalbėtume. Šiandien kalbame apie ES pietuose esančias šalis, o rytoj galbūt e, ta pati dalė laukia ir šiaurės e, šalis. Taigi nėra normalu, kad tos šalis vien savo jėgomis tvarkosi su šiomis problemomis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas džiaugiasi, kad buvo sustiprintas e, Frontexas, bet čia dar daug ką reikia padaryti. Ir aš manau, kad bendros gynybos politikos kūrimas padės mums geriau spręsti susidariusias problemas. Labai svarbu yra taip pat ir gerai integruoti te, uh, migrantus. Uh, svarbu, kad vietos bendruomenė gerai juos priimtų, o patveikia, atvykėliai gerbtų vietos bendruomenę. Mums tai reikia taip pat gerinti ir socialinę politiką. Aš net pasakyčiau ir dar daugiau. Mes turime da, įsivaizduoti, kaip jaučiasi da, paprastas žmogus, pensininkas arba da, a, a, vieniši tėvai, kurie yra praradę darbą. Mes kaip jie jaučiasi, da, kai mato, kad jų socialinės apsaugos sistemai keliama, keliama didesnė našta. Turime stiprinti tas sistemas. Pilietinės visuomenės stiprinimas taip pat yra nepaprastai svarbus, nes pilietinė visuomenė gali padėti mums kuo geriau priimti migrantus ir padėti jiems integruotis. Mes e, suprantame, kad migrantai susiduria su labai svarbiomis problemomis, e, ypač e, humanitarinėmis problemomis ir turime jiems padėti. 2016 metais mes 11, lankėmės 11 šalių, kuriuose kalbėjome su įvairiomis nevyriausybinės organizacijomis, kurios teikia įvairią pagalbą migrantams. Ir mes taip pat norėtume svariai prisidėti prie bendros ES politikos kūrimo Mūsų pasiūlymai bus pagristi dialogu su visomis organizacijomis, kurios atstovauja pilietiniai visuomeniai. Ir tuose pasiūlymuose yra taip pat išreikšta paprastų žmonių nuomonė. Tie pasiūlymai yra realistiški ir išmintingi. Ir Mes turime atsižvelgti į tokius pasiūlymus tiek nacionalinių, tiek ES lygmenimis. Dėkoju išdėmesi. Ačiū labai. Ačiū. Džordžui Dasiui. Na ir netrukus prasidės apalio stalo diskusijos, e, tačiau dar norėčiau suteikti žodį Valkeriui Turkui, jis yra jungtinių tautų vyriausiojo apsaugos įgaliotinio asistentas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, pasistengsiu kalbėti kuo įmanoma trumpiau. Vakar buvo pasaulinė pabėgėlių diena ir man atrodo, kad tai yra puikiai proga paskelbti UNHCR metinę statistiką ir tai yra iš ties puikus priminimas, kad pasaulis mm, susiduria su problemomis. 65 e, su pusė milijono žmonių buvo perkelti dėl žmogaus teisų pažeidimų, dėl prievartos, dėl konfliktų. Tačiau labai svarbu tuos skaičius išskaidyti ir pažvelgti atidžiau. Du trečdaliai iš tų 65 milijonų yra perkelti šalies viduje. Jie neturi galimybės išvykti iš konfliktiškų e, šalių. Apie 84 procentai tų asmenų gyvena uh, E, iš ties labai prastomis sąlygomis, e, itin skurdžiai ir tie asmenys net neturi galimybę atvykti į Europą. Ir norėčiau pasidalinti trimis mintimis. Man atrodo, kad vienas pagrindinių žmonijos pasiekimų yra prieglopstis, apsauga e, žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Tai yra 51 metų Ženevos konvencija, kuri įkūnija šią idėją. E, ta konvencija buvo pasirašyta po antrojo pasaulinio karo Europai stojantis ant kojų. Antras dalykas. Pabėgėliai mums primena, kad mes gyvename pasaulyje, kuris yra um, tarpusavyje priklausomas. Ir lokalūs ir globalūs dalykai yra persipinę tarpusavyje. Ir iš ties e, yra daug žmonių, kurie dirba um, tame vietos lygmenyje, padėdami migrantams ir um, pabėgėliams. Uh, Kai kurie žmonės mano, kad e, migrantai ir pabėgėliai yra grėsmė e, jų identitetui, jų visuomeniai, tačiau dažniausiai tai yra tie žmonės, su kuriais jie niekada nėra susidūrę. Reikia pademonstruoti, kad pabėgėliai nėra kažkokie nusikaltėliai, jie nieko nenori iš mūsų atimti, jie kaip tik nori prisidėti, jie nori papildyti mūsų visuomenę ir tam be abejo reikia tinkamų integravimo programų. Ir po 46 metais vykusios generalinės jungtinių tautų asamblėjos buvo patvirtinti tokie įsipareigojimai. Dar vienas dalykas, nėra jokių abejonių, kad vienintelis būdas judėti į priekį yra vadovautis tuo daugia šališkumu. Ir man atrodo, kad e, labai svarbu sukurti tokią daugelįpę sistemą ir Man atrodo, kad ES taip pat mokosi iš savo klaidų, iš pamokų gautų 15 metais. Ir jeigu e, pažvelgtume į situaciją iš šalies, pamatytume, kad buvo pateikta nemažai pasiūlymų tiek ir ES, tiek ir valstybėms narėms, e, kuriuose kalbama apie bendrą ES prieglopščio politiką. Tačiau tikiuosi, kad dar turėsime galimybę ir toliau dirbti su tais dalykais. Na, o tuo globaliu lygmeniu, kaip kad minėjo ponė Luis Arbor. Tik kartą gyvenime pasitaiko galimybė įgyvendinti tai, kas buvo patvirtinta, pavyzdžiui, praėjusiais metais New York'e per viršūnių susitikimą, kai buvo pasirašyta deklaracija dėl pabėgėlių ir migrantų. E, ir Generalinė asamblėja taip pat paprašė parengti tą globalų susitarimą pabėgėlių klausimais. Tikiuosi, kad pavyks su jumis užmėgsti ryšius, aptarti tos klausimus ir pažiūrėti, kaip tai būtų galima padaryti. Net man atrodo, nes man atrodo, kad to reikalauja žmonijos ateitis. Dėkoju. Your... Ačiū, panai Diuk. Dabar žodis suteikiamas e, Darius Kanapė. Europos investicijų banko vicepirmininkas Skanapieko. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos pirmininkė, ekscelencijos. Europos investicijų bankas, kaip Europos Sąjungos bankas, padeda spręsti su migracija susijusios problemas tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. Kaip jau minėta, Ekonominė migracija yra nuolatinė ES patiriama problema, todėl privalome užtikrinti ilgalaikį ekonominį Svarumą remdami investicijas tose šalise, kurios šiuo metu kenčia nuo ekonomikos nestabilumo, tai yra labai svarbu vertinant įvykius ilgalaikę perspektyvą, todėl ES dabar privalo pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis tam, kad e, galėtų tinkamai veikti specifinėmis aplinkybėmis. Europos investicijų bankas, kaip didžiausia daugia šalia finansinė institucija veikianti ES ir už jos ribų, pasinaudoja visomis turimomis priemonėmis ir patirtimi 16 metais pašarasime investicinių sutarčių, kurių vertė siekia 64 milijardus eurų ir 8,4 milijardai e, skirti projektams už ES ribų, kai kurie projektai jau atnešė konkrečių rezultatų. Pavyzdžiui, mes 6,7 e, milijonų žmonių e, užtikriname apsirūpinimą švarių gerimo vandeniu. 1,2 milijonų žmonių suteikiame galimybę surūpinti elektros energiją, 1,4 milijonams žmonių transporto priemonėmis padėjome apsirūpinti. Taigi dar kartą noriu paminėti, kad tie projektai gyveninti už ES ribų. Manau, kad tokiamis investicijomis mes stiprinsime tų šalių ekonominį atsparumą ir atitinkamai kovosime su migracijos priežastimis, taip pat ir ES viduje mes padedame vietos valdos institucijoms geriau integruoti migrantus ir e, vykdyti investicinius projektus susijusius su parama migrantams. Pavyzdžiui, Brandenburgo federalinė žemė Vokietijoje mes remiame statydami e, būstus migrantams, kurie vėliau galės e, būti paversti bendrabučiais studentams skirtais ir kita paskirtimi panaudoti vakarų Balkanos ir pietų kaiminystės šalise. E, vadovų tarybos e, prašymų mes taip pat e, įgyvendiname ekonominės svarumą skatinančias iniciatyvas dviejose regionuose, teikdami ne tik įprastas paskolas, dar papildomai skirime finansavimo pagal ekonominės formos stiprinimo iniciatyvą 15 milijardų naujų investicijų iki 20 metų tam yra numatyta. Tai reiškia, kad iš viso regione ketėm investuoti 35 milijardus eurų. Tai būtų pirmas žingsnis įgyvendinant išorės investicijų planą, kuris buvo paminėtas. Ir šios iniciatyvos plečiasi. Neseniai patvirtume paskolą 600 milijonų vertės Jordanijos, Egipto, Libano, Maroko ir vakarų kranto e, smulkioms įmonėms. Tokiu būdu bus sukurtas 38 tūkstančiai naujų darbo vietų. Taip pat e, mes teikime finansinę paramą KR migracijos paketui tam, kad atitinkamos priemonės galėtų būti greičiau įgyvendinamos, tokiu būdu mes finansuojame investicijas į e, vėjo jėgainės, kitą infrastruktūrą, tam, kad 4 milijonai skurdžiai gyvenančių prikiečių galėtų gauti socialinės išmokas, taigi mes stipriname ES kolektyvinius pajėgumus, siekiant apremti, atremti su migracija susijusius iššūkius. Tam reikia bendrų pastangų e, tiek valstybių narių, tiek es institucijų, tiek savivaldybių, taip pat verslo e, struktūrų, tarptautinių organizacijų, kad e, visas procesas būtų vykdomas kuo E, sėkmingiau. Mes esame didžiausias S bankas, e, e, tarptautinis bankas veikiantis šiame regione. Mes turime skaupę pakankamai žinių, ekspertinių gebėjimų, galime teikti techninę pagalbą, kuri reikalinga siekiant parengti projektus, kuriuos mes finansuojame, taip pat turime egzistuojančią struktūrą, kurią pasitelkę galime tos projektus įgyveninti, jums padedant ir taip pat kitiems partneriams padedant mes galime uh, daug padėti regionų žmonėms ir pirmiausia, kaip jūs pantajanį minėjote, galime jiems suteikti ateities viltį. Ačiū. Labai ačiū. Noriu padėkoti visiems svečiams, dalyvavusiems pirmoje įžanginėje mūsų konferencijos dalyje. Norėčiau kartu su jumis Taip pat padėkoti visiems Europos parlamento darbuotojams, kurie prisidėjo prie to, kad šis renginys būtų suorganizuotas. Taip pat noriu padėkoti vertėjams, savo kabineto nariams ir visoms Europos parlamento frakcijoms, kurios atliko labai svarbu vaidmenį tam, kad e, ši diskusija taptų dar veiksmingesnė. Dabar vyksime į spaudos konferenciją, kurioje dalyvaus komisijos pirmininkas Junkeris, vyriausiai galiotinė Mogherini ir aš. Dabar prasidės dvi apvalės stalo diskusijos. Vienos tema yra e, prieglapsis ir migracija. Šis, ši apvalės stalo diskusija vyks šioje salėje ir kita diskusija vyks PHS 3050 salėje. Tai yra salė, kuri yra priešas plenarnių posėdžių salė, jai pirmininkaus vystimosi komiteto pirmininkė ponė Makevan. Dabar perdusiu žodį ir pirmininkavimą kolegai Morais tam, kad e, jis galėtų pirmininkauti tolesnėms diskusijoms. Ačiū visiems.